Colleagues. Can I bring the meet? Kolegos, pradėkime turizmo darbo grupės posėdį. Visų pirma, aptarsime pozicijos dokumentą dėl ES paveldo turizmo konferencijos balandžio 25 dieną Dublinė. Mm, turėtų vykti ši konferencija, galima apie tai pakalbėti, nes komisaras Tajani šiek tiek vėluoja. Alfidanza mm, perims pirmininkavimą, kai ateis e, komisaras Tajani nes aš turėsiu išeiti, nes turiu vykti pas gydytoją, tai um, tiesiog turėsiu jūs palikti, bet visų pirma, aptarkime paveldo turizmo konferenciją, kuri turėtų įvykti balandžio 25 dieną Dublinė. Jūs savo aplankose turėtume turėti pozicijos dokumentą, kurį parengė turizmo darbo grupė mūsų komiteto. Taigi siūlau nustatyti terminą. Tai būtų balandžio 14 diena, vidudienis. E, čia visiems tiem, kurie norėtų kažką tai pridurti prie šio konkretaus dokumento. Esu turizmo konferencijai parengtas šis dokumentas, tikintis, kad galėsime prisidėti prie bendrų diskusijų, pamastymų toje konferencijoje. Čia taip pat kalbama apie tai, kokie prioritetai yra mūsų užsibriežti įvairiose pranešimuose, kuriuos esame parengę. Taip pat kalbama ir apie mūsų atliktas studijas. Uh, Taigi tiek. Nežinau, ar aš, ar Karlo, ar kažkas iš, pirminių, iš vicepirmininkų kitų dalyvaus šioje konferencijoje. Bus matyti, kaip bus to oficialus pakvietimai. Aš nežinau, um, kas užsima tais ofici oficialiais kvietimais. Tai galite mus įtraukti gal į sąrašą, bet, bet kokiu atveju į tų kviečiamųjų sąrašą. Uh, Bet bet kokiu atveju mes mm, parengėme tokį dokumentą, pozicijos dokumentą ir jeigu kas nors norės jį papildyti, kaip aš jau minėjau, tai bus terminas tokiems papildymams balandžio 14 diena vidudinis. Ar būtų kokių klausimų š, dėl šio dokumento? Karlo, norit kažką pridurti? E, Ačiū, Brianai. Pasiūlyčiau Manau, kad manau, um, į oficialų kvietimą reikėtų atsakyti teigiamai. O bendrai, dirbdami su pirmininkaujančia Airija, mes esame jau um, nekartą kalbėję šiais klausimais ir jau antri metai, kaip um, siekiame, kad ES biudžete būtų nedidelė suma bet tam tikra, kad ir kukli suma paskirta kultūriniam turizmui, kurie padėtų a, plėtoti paveldo turizmą. Taigi laikomės tokios veiksmų linijos ir aš manau dėl to ši konferencija nusipelno mūsų dėmesio. E, tikriausiai kaip visi jūs tą pozicijos dokumento projektą gavau irgi e, aš tik ką. Tai manau, kad jeigu mm, panalizavęs norėsiu kažkokiu tai komentaru padaryti, tai aš tikrai mm, atsiųsiu tada. Pirmininkas, tai tik tai primenu, kad balandžio 14 tiem pakeitimam yra Keith. Well, Ačiū, Brianai. Klausite, ar turime kokių klausimų. Tai turiu pasakyti, ne, klausimų neturiu. Bet nežinau, ar čia dabar būtų tinkamas momentas kalbėti apie tai, bet. Uh, Mm, galvoju, kad mm, kita mm, turizmo darbo grupės e, sesija galėtų apsvarstyti štai tokį klausimą, tai yra gyvulių, gyvūnų gerovė turizmo kontekste. Man atrodo, turėsite omenyje, kad e, tai, kad Britų kelionio agentūra yra parengusi e, gyvūnų gerovės gairės turizmo sektoriui ir kalbant apie Karlo pranešimą praeitais metais komisija paminėjo, kad jie skatins šias apta um, gairias ir netgi galvos, ar nevertėtų jų patvirtinti. Aš manau, kad tai yra labai geras signalas kad gyvūnų gerovė turėtų būti vienas iš prioritetų, galbūt ir pozicijos dokumente, ir, o galbūt ir šioje turizmo darbo grupėje komiteto reikėtų apsvarsyti šį klausimą. Ačiū. Ar būtų kokių reakcijų? Keista, aš manau, kad, na, dėl gyvūnų gerovės turizmo kontekste, ypač agroturizmo kontekste, mm, yra buvusios diskusijos ir manau, kad kalbant apie mm, tai, kad tai galėtų būti tema būsimam turizmo darbo grupės posėdžiui, tai aš sakyčiau taip, kai po Velykų sugrįšime, gal su Karlu mes susėsime ir pabandysime paplanuoti, kokias temas galėtumėm analizuoti ir kaip tas temas galėtumėm analizuoti, diskutuoti. Taigi, aš ketinčiau taip po Velykų susėsti su Karlu ir, ir pažiūrėti, gal viena iš tų temų galėtų būti jūsų pasiūlyta gyvūnų gerovė, bet um, Keith, būčiau dėkingas, jeigu galėtumėte atsiųsti elektroninio pašto žinutę su savo pasiūlymu, kad turėčiau tai popieriuje. Yeah kad, na, sąžiningai nepamirščiau, e, turint omenyje ir uostų, ir geležinkelių paketą, skrydžio laiko, e, būdėjimo laiko, visus tos klausimus, visą tą bendrą kontekstą, kur tiek daug darbų. Taigi, Karlo, su Karlo mes po Velykų susėsime ir pabandysime paplanuoti, kaip toliau dirbti dėl šios konkrečios turizmo darbo grupės. Nes ir Karlo turi minčių ir, ir tada galėtumėm parengti planą. Ar visiems tinka toks variantas? Puiku, tai iš esmės mes dabar laukiame komisaro. Ar kas nors žinau, kiek dar jis užtruks? So any, any moment. yeah. Komisaras turėtų jau tuoj pasirodyti, bet tiesiog turime galimybę dabar uh, sukeisti pavardžių lenteles ir Karlo gali dabar ateiti atsisėsti į mano vietą, kol mes laukiame komisaro. Bene, eccoci, riprendiamo i nostri lavori, diamo il benvenuto al vicepresidente della Commissione europea. Teskime darbą, noriu pasveikinti komisijos vicepirmininką komisarą Tajanį, kuris prisijungė prie mūsų dabar. Labai džiaugiamės šio susitikimu. Labai norėjome jį surenkti, buvo tam tikrų problemų, aišku, derinant su e, komisaro darbo atverkė, mūsų pačių darbo atverkė, bet labai džiaugiamės, kad gal galia pavyko surenkti šį susitikimą, ypač mūsų taršimo, darbo grupės kontekste. Ir itin svarbu išgirsti, kokia yra dabartinė situacija, kokios pažangos komisijai pavyko pasiekti daugeliu klausimų kurie yra mūsų įvardyti kaip prioritetai turizmo politikos srityje. E, aktyviai dirbame šiais klausimais parlamente, pradedant nuo 2011 metų pranešimo ir šios turizmo darbo grupės sudarimo, jau prieš kelis mėnesius nubriežti ir prioritetai. Taigi, bendra situacijos apžvalga, priemonių uh, apžvalga, ką mes iškirsime iš komisijos vicepirmininko, leis mums pakoreguoti savo planus kad galėtumėm imtis aktyvesnių veiksmų dėl nusibrieštų prioritetų. Tad daugiau negaiždamas laiko aš suteikiu žodį komisijos vicepirmininkui, manai Tajaniui. Ačiū, ponė pirmininkė, aš atleiskit šiek tiek užtrukau, nes dalyvavau E, Dunojaus forume, ponė Cikau jį organizavo, taigi buvau užsiemęs iki dabar. Ir vieno iš regionų pirmininkas Seniūnas tiesiog pasiūlė mainus organizuoti tarp dviejų regionų per tą forumą Tai čia kažkiek gal siejasi ir su turizmo tematika. Turizmas tikrai labai svarbi yra priemonė. Anksčiau mūsų ūkio politikos kontekste turizmas buvo toks lyg našlaitis, paliktas likimo valiai. Dabar jau turime strategiją atitinkamą, kur yra pagrindas rimtai turizmo politikai formuoti, nors be abejo jokių būdų negalime pažeisti subsidiarumo principo čia. Tiesiog norime sukurti daugiau pridėtinės vertės. Dėkoju ypatingai ponui Simpsonui ir ponui Fidansa už tai, kad 2011 metų komisijos planus parėmė pranešimu Ir būtent tada ir buvo sumanyta įsteigti šią darbo grupę. Aš manau, kad ji tikrai labai nemažą indėlį, nemažų indėlių prisideda prie mūsų darbų. 21 priemonę mes tame plane siūlėme ir komisija savo ruoštų dabar tikrai labai intensyviai dirba, kad tos priemonės būtų įgyvendinamos. Ir mums be abejo tą darbą dirbti labai padeda parlamentas. Dėl to dėkoju jam už tai, nes tikrai nemažai priemonių numatyta yra turizmo sričiai skatinti. Ir jos yra labai naudingos. Kosmes e, buvo kosme programa buvo visų sveikinama. Ir aš esu už tai, kad daugelis dalykų keistusi, tų pokyčių reikia. Ir turizmu galima pasiremti, pavyzdžiui, net ir bandant kovoti su krizės iššūkiais, su ekonominė krize. Turizmo sektoriuje labai daug jaunimo dirba daugiau negu šimtas tūkstančių darbo vietų kasmet šiame sektoriuje sukūriama. Taigi turizmas yra galima. Ir tą problemą paaštrina tai, kad darbuotojams trūksta specializacijos. Ir dar viena pastaba. Jūrų turizmo srityje mes galime perimti tokias problemas, kurios buvo įgyvenintos sėkmingai kitur, pavyzdžiui, Kalipso ir Ida iki šiol tų programų jūrų turizmo sek srityje negalėjome naudoti. Ir galiausiai, kruizai tai yra svarbi teminė turizmo sritis, yra labai svarbi Europai. Ir kad uostai galėtų tapti priimančiais uostais, ne, ne tik tranzitiniais uostais, turime išspręsti techninės, struktūrinės problemas ir tai, ką minėjote anksčiau - sutvarkyti vizų politiką. Baigdamas pasakysiu, kad mūsų frakcija dėl programų veiksmų tikisi, kad jūs būsite mūsų pusėje. Kiti komiteto nariai turi suprasti, koks svarbus yra turizmas, ypač šiuo metu, kai išgyvename ekonomikos sunkmetį. Ačiū dabar ponas Degrandės. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijos vicepirmininkui, ponui Tajaniui. Šiandien šiek tiek pavėlavote, bet vis dėlto jūsų pasisakymas yra tikrai savalaikis ir manau, kad jūs esate tinkamas žmogus turizmo problemams spręsti. Daugelie šalių turizmas e, nėra vertinamas kaip ekonomikos dalis. Laimė mano šalyje yra kitaip. manau, reikėtų akcentuoti, kad turizmas yra mm, potencialus didelių pajamų šaltinis. Jūs dirbate labai delikačioje srityje. Sutarties 195 straipsnėje nėra numatytas nuostatų derinimas šioje srityje, bet kita vertus reikia siekti, kad ir reikia siekti, kad turizmo sektorius veiktų pagal subsidiarumo principą. Dabar norėčiau perėti prie visai kitokių pastabų. Manau, kad reikia imtis tam tikrų priemonių dėl kai kurių turistų. Manau, kad tikrai galėtume siekti, kad vizos būtų išduodamos Kinijoje. E, ta rinka yra tikrai didelė. Ir mūsų žemynas e, turėtų pasinaudoti ten atsiveriančiomis galimybėmis. Tačiau kitokia problema, su kitokia problema susidurėme JAV. Mes ten nesame labai matomi. Mes aktyvesni pietuose, taip pat ir Šiaurės Amerika aktyviau veikia pietuose. Dabar išgyvename ekonomikos krizę, bet turime siekti gerai prisistatyti ir pritraukti turistų iš Junktinio Amerikos valstijų. Jei pažvelgtume į skaičius, statistiką Ispanijoje, dėl krizės vasario mėnesį turistų skaičius mažėjo 1,4 procento. O turistų išlaidos padidėjo maždaug 5 procentais. Taigi, jeigu siūlomas kokybiškas produktas, tai galima gauti pajamų iš asmenų, kurie tą kokybę vertina. Jau nekarta kolegos ir apie tai yra kalbėję, turime ir patyrusių kolegų iš Menorkos, taigi turime patirties ir tą patirtimį reikia dalintis. Dabar norėčiau pakalbėti apie socialinį turizmą, tai yra vyresnio amžiaus žmonių turizmą. Tie žmonės taupė, siekdami užsidirbti pensijas, dabar jie nori gauti kokybiškas paslaugas už savo pinigus ir reikėtų skatinti šiuos žmonės keliauti ne sezono metu. Tai reiškia, kad viešbučiuose reikia išlaikyti e, darbuotojus. Kitas dalykas yra jaunimo turizmas. E, Neseniai Ispanijos spaudoje pasirodė pranešimo apie nepageidaujamą jaunimo turizmą. Tai yra jaunolių grupės, kurios ties, tiesiog e, skrenda užsakomaisiais skrydžiais ir vėliau visą laiką praleidžia gerdami alkoholį baruose. Tai nėra gerai nei vietiniams, nei patiems keliaujantiems jaunuoliams. Europoje yra įvairių mokymo programų jaunimui ir žinoma gerai, kad jaunimas keliauja, tačiau reikėtų labai rūpestingai kurti jaunimui skirtus produktus. Iš tarybos mes prašome nedaug, mūsų reikalavimai gana kuklus, tačiau nuo kažko reikia pradėti. Kai ministrų taryba supras, kad turizmas yra, turi didelį potencialą, kuris gali pagerinti mūsų visų padėtį, tada ministrai e, pradės teikti turizmui reikiamą reikšmę. Tos šalis, kurios anksčiau neturėjo turistinių pajėgumų, dabar juos kūrė ir stengiasi pritraukti turistų. Taigi komisijos nariui noriu pasakyti, kad šioje srityje padirbėta gerai ir prašau nenukrypti nuo pasirinkto kurso ponė Higgins. Uh, Ačiū. Pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad sutinku su vicepirmininku, kad komisija tikrai yra pelenė. Mm, šis komitetas vadinasi ir transporto ir turizmo komitetu ir kolega Karlovinėnica parengė dokumentą Mm, Europą pasaulio e, turizmo paskirties taškas. Ir iš tikrųjų tai puikus dokumentas. Vis tik tai problema mm, e, dabartinė situacija, mm, komisarė, yra tokia. Mes turime aiškius tikslus ir labai didelį biudžetą. Aišku, tai yra bent šiokia tokia pradžia, bet dėja kalbame apie sezoniškumą, apie paveldo turizmą ir tiek, bet neturime nuoseklaus plano, kuris leistų e, visai šitai sričiai nuosekliai judėti į priekį. Taigi mums reikia tikslų, uždavinių, konkretesnių dalykų. Toliau klausiausi jūsų ir štai kolega šalia Luis man pasakė, kad e, yra labai svarbus dalykas kokybės etiketė, ką jūs e, vicepirmininkė ir minėjote. Žmonės nori, pirkdami produktą, žinoti, kokio tipo tai bus e, viešbutis, koks tai bus maitinimas ir taip toliau. Jūs minėjote, kad per artimiausius kelius mėnesius parengsite dokumentą, bet man kyla problemų dėl to, kai Mm, girdžiu, kad komisija sako per atimiausius kelius mėnesius, tai visuomet reikia suprasti, kad tai bus per atimiausius kelius metus. Tai aš norėčiau konkretesnės datos. Antras dalykas. Ar galėčiau komisaro paprašyti detaliau papasakoti uh, apie kokius pinigus kalbame? Iš esmės. Uh, Biudžetas nedidelis, bet yra e, šiek tiek pinigų propaguoti turizmą BRIC šalise, pavyzdžiui, Brazilija, Rusija, mm, Indija, Kinija. Ką jūs numatote padaryti dėl šitų valstybių? Mes turėtum, norėtume aiškiau žinoti, kokie yra planai čia. Toliau. Um, kelionių um, paketo direktyva labai labai senas dokumentas. Kada ketinate peržiūrėti jį? Kada ketinate pasi pateikti pasiūlymus dėl to? Aš atsiprašau, kad klausimai tokie konkretus, bet, na, mes airiai esame pripratę užduoti konkrečius atsakymus ir gauti konkrečius atsakymus. Na ir galiausiai, mes esame priklausomi, 35 procentai airijos ekonomikos yra priklausoma nuo turizmo pajamų. Ir apie 70 milijonų žmonių um, yra mm, kaip sakoma, airių kilmės pasaulyje, tai mes norėtume paklausti, kas yra daroma dėl to. Pavyzdžiui, ar yra galimybė pakviesti, pavyzdžiui, airius atvykti į Airiją, pamatyti, kur jų protėviai, iš kur yra kilę, um, gyvenę. Man atrodo, tai būtų įdomu, nes ir, ir jeigu būtų galima vienas iki tokį bendrą susibūrimą surenkti pasaulio ir galbūt po to už ko užsikabinti ir ateityje tai daryti irgi. Na ir galiausiai dėl vizų e, reikalavimo panaikinimo. E, mes norime supaprastinti šią sistemą, bet, bet kas ketinama padaryti šio klausimu? Grazie, la collega Estaras e poi Texera. Eh, gracias, señor Fidanza. En primer lugar, feliz. Kolegė Ester... Esteras. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti komisarui už jo atliekamą darbą. Karlo Fidanza ir kiti komiteto nariai, Paskalda Grandės ir kiti labai aktyviai ir efektyviai dirba šiais klausimais ir kovoja šį didžiulį mūsų mūšį turizmo srityje. Taip, sezoniškumas yra labai e, rimtas klausimas, kaip komisaras ir sakė. Iš tikrųjų, todėl reikia mums alternatyvių modelių. Čia galima būtų galvoti, pavyzdžiui, apie kultūrinį turizmą, kitokius turizmo maršrutus. Kitas dalykas, mokymai yra labai svarbus ir, ir mūsų mokymo kokybė yra tikrai pakankamai aukšta. Mes norėtumėm, kad mm, geriausiai apmokyti žmonės teiktų turizmo paslaugas. Mokslo tyrimų technologijų plėtros srityje taip pat um, tai aktualu. Šios idėjas pasiekimai yra labai aktualus, kadangi vis daugiau ir daugiau žmonių įsigyja e, kelionių paketus internetu, naudodami technologijas. Taigi čia reikia stiprinti mūsų konkurencingumą. Na ir galiausiai jungtis. Mes nebūsime patraukliausia turizmo paskirties vieta um, Europ, e, pasaulyje, jeigu neturėsime puikių linkčių. Pavyzdžiui, um, kolega minėjo Mallorca jungtis puikios, pažiūrėjau, nuo kito mėnesio iš Minorkos um, pradės skraidyti tiesioginiai uh, reisai į Sankt Peterburgą. Taigi aš manau, kad uh, tokie dalykai yra labai svarbus, jeigu nori plėtoti turizmą realiai. Tad Aš manau, kad svarbiausia yra visų pirma užtikrinti jungti su visais pasaulio kampeliais ir be to akcentuoti kokybę. Viską kalbame apie 2020 metų strategiją ir atsakingą tvarų augimą, tai aišku turime tada į, į bendrą tą lygti įterpti ir kokybės e, elementą. Reikia galvoti apie tvarumą, taip pat ir aplinkos e, požiūrių. Ir Aš sveikinu komisaro pastangas užtikrinti mm, tam tikrą vienodumą šiame kontekste, tai yra, per, pavyzdžiui, per Europos kokybės ženklą, kokybės etiketę. Aišku, kai kas gali sakyti, kad galbūt tų kokybės etikečių jau yra daug, bet, e, na, būtų gerai turėti aiškę kokybės sistemą, kuri leistų įvertinti konkretaus viešbučio restorano kokybės lygį. Uh, Jeigu mes ir toliau sakysime, kad norime vienodų galimybių visiems Europoje, tai turėtumėm pasakyti, kad to paties mes norime ir poilsio, pramogų srityje. Tai reiškia, kad žmonėms su negale turi būti užtikrintos irgi vienodos galimybės dalyvauti šioje srityje. Mm, ir reikia galvoti dar iš kitos pusės, ką tie 80 milijonų žmonių gali duoti kaip potencialios naudos turizmo pramoniai. Taigi, aš manau, kad galvojant apie tą kokybės etiketę, reikėtų nepamiršti ir mm, prieinamumo žmonėms su negale elemento. Tai šiaip bendrai būtų gerai, kad ta kokybės sistema, apie kurią jūs dabar galvojate, apimtų taip pat ir tokius elementus, kaip kad, pavyzdžiui, saugumą, prieigą neįgaliesiems. Toliau reiktų nepamiršti ir tokių elementų, kaip kad pavyzdžiui um, triukšmo elementas. Tarkime, um, žmonės atvyksta atostogauti į viešbutį, o tuo metu vyksta triukšmingas remontas šalia. E, tai kaip gali tada e, ilsėtis ar renkti konferenciją. Tai mm, reikia suprasti, kad triukšmo elementas yra labai svarbus, kai kalbame apie turizmą. Uh, Čia, šiame kontekste, taisyklės yra labai skirtingos valstybės analise. Pavyzdžiui, Ispanijos e, turizmo federacija galvoja irgi apie savo e, tam tikrą ženklą. Aš suprantu, kad čia subsidarumo principas e, galioja, bet aš manau, kad reikėtų galvoti apie kažką šiame kontekste. Tas pats pasakytina ir apie autorinės teises. Pavyzdžiui, viešbučiai turi mokėti autoriams mokesčius už televizijos programas ar filmus, kurie yra rodomi viešbučiuose. Tai tokius elementus reiktų irgi įtraukti. Ačiū, Roza. Dar prieš suteikdama žodį kitiems norėčiau pasakyti, kad nesilaikiau frakcijų eiliškumo, tai tiesiog suteikiau parlamentarams žodį tokia tvarka, kaip jie pakėlė rankas iki šiol. Ir bet prašyčiau pasisakančių kolegų kalbėti glaučiau ir trumpiau, kad paskui likto mm, laiko komisarą atsakyti. Antes de mais, obrigado pela sua presença aqui. Sou disponível. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį ir taip pat noriu pasveikinti Karlo Fidanzą, kad jis tikrai ėmėsi šios puikios iniciatyvos, kad dabar mes turime turizmo darbo grupę ir aš manau, kad ateityje turėsime ir tikrą europinę turizmo politiką. Tai būtų labai svarbu. Mm, turizmas yra labai svarbus Portugalijai, sukuria apie 11 procentų Portugalijos BVP, apie 12 procentų darbo vietų Portugalija yra sukurta būtent turizmo sektoriai. Aš esu iš vienų atokiausių Portugalijos regionų ir ten turizmas sukuria apie 30 procentų, turizmas yra apie 30 procentų visos ekonomikos svorio. Tai jūs suprantate, koks svarbus yra mums turizmas. Jūs pateikėte visą eilę pasiūlymų e, dėl mūsų darbo grupės. Man atrodo, porą pasiūlymų vertėtų panalizuoti detaliau. Visų pirma, Manau, kad reikėtų krizės valdymo darbo grupės turizmo sektoriui. Mes puikiai žinome, kad e, gaivalinės nelaimės turi baisių padarinių um, turizmui. Pavyzdžiui, 2010 metų um, uraganas Madeiroje matėme, ką padarė ir todėl reikėjo panaudoti netgi ES solidarumo fondą. Arba dabar, pavyzdžiui, Visai neseniai, tarkime, irgi dėl gamtinės stichijos teko atšaukti tūkstančius skrydžių. Taigi, gamta daro didžiulį poveikį ir tokiu būdu įtakoja turistų srautus. Tai aš manau, reikėtų turėti tai omenyje ir pagalvoti apie tokius dalykus. Dar vienas dalykas pavyzdžiui, pramoginių ar laisvalaikio na, amatų, galbūt įvairių polsio galimybių sukūrimas kurortuose, kad būtų galima pritraukti turistus ne vien tik tai um, piko metu, bet ir ne sezonu. Ačiū, ponė Foster. Thank you, Chairman, and thank you to the committee. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariui. Taip, ir aš norėčiau padėkoti ponui Fidansai, kuris e, siekia skatinti šį darbą. Aš daugelį metų dirbau turizmo sektoriuje ir supratau, kad daugelis valstybių narių tiesiog nesupranta, kiek daug pajamų duoda visa tiekimo grandinė, pradedant taksistų, kuris veš jūs į viešbutį. Nesupranta, kaip tai svarbu ekonomikai. Norėčiau pakalbėti apie keletą aspektų. Akivaizdu, kad pagrindinis dalykas turizmo srityje yra tai, kad mes visi konkuruojame. Nuo to nepabėgsime. Skirtingos šalis e, siūlo skirtingus produktus, skirtingą kultūrą, skirtingą paveldą. Taigi, atsakomybė tenka mūsų šalims. Turime e, siekti, kad žmonės e, iš įvairių pasaulio kampelio atvyktų aplankyti mūsų šalių. Labai svarbu žiūrėti į visą turizmo paslaugų spektrą. Dėl vizų, žinoma, gali kilti sunkumų, jeigu nėra užtikrinamas abipusiškumas. Mes galime, e, tarkime, keliaujame iš Italijos ar iš Junktinės karalystės kur nors ir ta kita šalis nepalengvina mums gyvenimo. Bet žinoma, vizos yra svarbus dalykas. Bet ir reiktų siekti efektyvesnės vizų politikos. Dabar pereinu prie kokybės produkt, produkto kokybės klausimo. Nemanau, kad pavyktų viską standartizuoti, tačiau reikėtų labiau akcentuoti tai, kad tai, ką žmonės įsigyja, būtų verta sumokėtų pinigų. Žmonės sunkiai dirba, taupo pinigus atostogoms. Tikrai nenorėčiau, kad apsistojusiu viešbutį pamatyčiau, kad gretimame viešbutyje vyksta remontas. Ir čia atsakomybė jau tenka ir vietos valdžios institucijoms, ir įmonėms. Nes priešingo atveju turistai nebesugrįš ir nerekomenduos e, kelionės savo draugams. Žinoma, reikia neužmiršti tų baisių incidentų, pavyzdžiui, apsinuodėjimo CO2, e, apsinuodėjimo anglės monoksidų, ir kitokių nelaimingų atsitikimų. Kai yra organizuojami dideli renginiai, pavyzdžiui, olimpinės žaidynės Junktinėje karalystėje ir karalienės jubiliejus, tikrai pritraukiame daug žmonių ir galiu rekomenduoti e, tokias šventes e, kitų kitoms monarchijoms. Jūs net turbūt neįsivaizduojate, kiek žmonių, kiek pajamų pritraukia tokie renginiai. Taigi turime naudoti, išnaudoti viską, kad turime, kad paskatintume žmonės atvykti. O manau, mes, mūsų karalienė yra tikrai geras produktas. Jis padeda prisivilioti turistų. E, su komisijos nariu mes jau esame susitikę, e, bet kalbėjome apie kitus klausimus. Komisija turbūt su, sutiks, kad mes turime e, skatinti žmonės atvykti į didelius renginius, į futbolo rungtynės, įvairias sporto žaidynės. Ir nesvarbu, kiek laiko jos trunka, vis tiek valstybėms narėms tenka didelė atsakomybė. Toliau pastaba apie tai, kad reikėtų pritraukti daugiau kinų. Mums reikia reikiamos infrastruktūros, reikia oro uostų e, pajėgumų ir ploto, kad galėtume paskatinti žmonės atvykti į Europą. Ir baigdama norėčiau pateikti porą klausimų komisijai. Pirmas. Minėjote 131 milijoną eurų. Tai yra didelės, dideli pinigai. Galbūt ta suma netrodo tokia didelė, turint galvoje kitas programas, bet aš norėčiau išgirsti, kur bus kėriam, iš, išleidžiamos tos lėšos. Mes norime, kad mm, pinigai būtų panaudojami tikslingai, kad tai būtų naudinga ir šiam sektoriu, ir valstybėms narėms. Antras klausimas. Kai Junktinė karalystėje prieš porą metų pasikeitė valdžia, aš surengiau didelę konferenciją su turizmo ministru, su įvairiais suinteresuotais asmenimis, oro linijomis, kitais subjektais, siekiau išsiaiškinti, kaip e, yra įgyvendinama vyriausybės politika, turizmo skatinimo politika. Aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs rengėte susitikimus su valstybių narių turizmo ministrais? Jeigu taip, tai puiku, jeigu ne, norėčiau paklausti, kodėl ne. Aš manau, kad turizmo ministrai tikrai mielai atvyktų į Briuselį, susitiktų su jumis ir manau, kad jūs galėtumėte pasinaudoti turimą informaciją pateikti įvairių ir išgirsti įvairių minčių, kaip įgyvendinti programą. Akivaizdu, kad komisijos narys daro viską, ką gali ir daug atsakomybės vis dėlto tenka valstybėms narėms. Manau, kad reikėtų rasti tokių būdų, kurie nebūtų biurokratiniai, kad šis rytis neliktų užmiršta. Ačiū ir, žinoma, dėkoju ir ponui Fidansą. Kolega Bilbao, poi Benjon. Sí. Ačiū toliau kolegė Pilbao. Dėkoju. Ačiū ponui Fidansa. Ačiū taip pat ir komisijos pirmininko pavaduotojui už visas dedamas pastangas į turizmo sektorių. Tai aišku svarbu, norint skatinti gerovę, augimą ir kitus panašius veiksnius. Aišku, sutinkame su jumis dėl vizų uždavimo problemų, dėl e, tokio Europos e, prekės ženklo tam tikros sukūrimo ir, ir dėl to, kad skirtingoms šalims gali rūpėti kiek skirtingi dalykai galbūt. Mes jau keletą metų, pavyzdžiui, Baskų regionuose esame tikrai labai smarkiai orientuoti į pramonę. E, ir iki šiol labai smarkiai nukentėjome ar kentėdavome dėl ETA išpolių, tad kaip turizmo regionas nebuvome labai populiarūs, todėl dabar norėtųsi, kad e, situacija pasikeistų, bet vis dėlto mus ištiko gili krizė ekonominė. Dabar džiugu, jau kurį laiką yra paskelbtos paliaubos. Ir manau, kad tie pokyčiai ir Baskų kraštui iš tikrųjų padėjo. Mes pažengėme pirmin ir taip pat turizmo sritis gali būti reikšmingas ekonominis skatinantis veiksnys. Pone Tajani, manyčiau, keletas dalykų čia yra reikšmingi. Pirmiausia, turėtumėm suformuluoti konkrečius europinius tikslus ir turėtumėm prisimti lyderiaujantį vaidmenį, lyderiaujantį vaidmenį šioje srityje ir taip pat skirti tam reikiamą finansavimą ar išteklius prioritetiniams projektams. Todėl, kad reikėtų pirmiausia pagalvoti apie tai, kurie apskritai produktai turizmo galėtų būti patrauklus um, atvykusiems um, žmonėms. Pavyzdžiui, Guggenheimo muziejus labai smarkiai išpopuliarino um, Bilbao e, miestą ir su kolega Udijas jau esame atkreipę dėmesį į, į tas tokias turistinės e, inovacijas, pavyzdžiui, kulinarinės keliones. Ir tai yra labai svarbu, negalime to pamiršti. Reikia viską išanalizuoti, nuodugniai tiesiog Europos mastu. O tai, kas yra siūloma, turėtų būti tokie dalykai, kurie nebūtų tokie labai skambus ir, ir tikrai visus įtikintų. Pavyzdžiui, įvardykime penkias pagrindinės priežastis, dėl kurių reikėtų atvykti ar, ar turėtų norėti, norėti atvykti į Europą turistas. Arba, kad ir apie tą patį Baskų kraštą, paminėkime tuos dalykus, kurie galėtų patraukti dėmesį, tarkime, čia gaminas, gaminamas vynas ir taip toliau ir panašiai, kad neįtų kalba vien tik tai apie muziejų. Ir dar turiu klausimą, kadangi jau kalba pasisuko apie kokybą, tai kokybė. Aš aišku sutinku su jūsų mintimis dėl prekės ženklo kūrimo. Bet jeigu kalbam štai apie Europą, yra dviejų, trijų, penkių žvaigždučių viešbučiai ir panašiai. Reikia, kad turistas žinotų, ko jis gali tikėtis. Ir nebūtinai tai yra infrastruktūros aspektai. Tiesiog jis turi žinoti, kaip juo bus ten rūpinamasi. Ir to ir tikėčiausi būtent iš visos suderinimo veiklos. Dar jūs kalbėjote taip pat apie bandomąjį projektą susijusį su sezoniškumu. Kiek supratau, yra bendradarbiavome su Argentina, Brazilija ir Čile. Bet kodėl būtent šios šalis buvo parinktos? Ir dar dėl finansų Mes, Baskų kraštas, esame regionas, arba tiksliau sakant, trys regionai, kurie turėjo įvairios patirties, pavyzdžiui, dėl subsidijų seniorams keliaujantiems. Čia yra dirbama taip pat ir socialiniais aspektais, pasirūpinant Ir dėl to noriu užsiminti apie tą būtinybę keistis gerą praktiką Europoje, kad be kita ko tai paskatintų ir, ir reikiamų finansinių lėšų skirimą. Taigi būtų įdomu žinoti, ar, ar iš vis tenksitės identifikuoti tą gerąją praktiką, nes man atrodo, Baskų kraštas čia tikrai turi ką pasakyti. Ačiū, toliau ponas Bendikiai. To agree with other speakers that it's good to see that we're treating this uh, subject. Ačiū, turiu uh, sutikti su kitais kalbėtojais, kurie sakė, kad šią temą reikėtų nagrinėti anksčiau. Manau, kad mes iki šiol nepakankamai įvertinome turizmo svarbą, neteikėme jam tiek reikšmės, kiek jis nusipelno ir nesižvelgėme jo svarbą Europos ekonomikai. Pone Bilbao nori um, kalbėti apie atskiras temas, kurias galėtume lik ir pardavinėti toms naujoms rinkoms, apie kurios buvo kalbėta. Aš manau, kad reikia neapsiriboti tik tomis rinkomis, yra ir kitų potencialių augančių rinkų, iš kurių būtų galima privilioti naujų turistų. E, šiame dokumente, kurį gavome ir apie kurį, kuris buvo pristatytas prieš keletą savaičių, Ten pasakyta, kad e, Europa turėtų labiau skatinti savo e, potencialą ir pripažinti, kad e, paveldas yra svarbus įvairių sektorių interesų centras. Taip pat reikia siekti skatinti turizmo sektorių Europoje, taip pat išsaugant ir atkuriant pramoninės vietovės. Turbūt ši tema labiau domina Junktinė karalystė, e, bet ir ne tik. Aš esu iš pramoninio regiono, Brianas taip pat. Aš taip pat lankiausi daugelį vietovių Prancūzijoje, taip pat e, Belgijoje, kuriuose labai smarkiai vyko industrializacija. Pavyzdžiui, yra puikus muziejus Gente, taip pat Kalnakasybos muziejus Vokietijoje. Taigi manau, kad tai galėtų būti mūsų ypatybės, kurias galėtume propaguoti. Taip pat galima būtų, pavyzdžiui, pasiūlyti ir kelionę, kurios metu būtų aplankomos meno galerijos Europoje. Taigi komisija kalba apie Europos rinkodarą ir aš čia pritariu Džekiai, kad daugeliu požiūrių mes konkuruojame tarpusavyje. Nepaisant to, galėtume bendradarbiauti ir stengtis pritraukti žmonės iš tų naujai praturtėjusių pasaulio regionų. Paskatinti turistus aplankyti Europą. Ir norėčiau paklausti, ar būtent apie tai jūs galvojate, ar ketinate visoje Europoje plėtoti tam tikras temas. Ir dar svarbus visų klausimas. Airijos Respublika nėra Šengeno erdvėje ir mes puikiai matome, kiek turistų mes prarandame palyginti su likusia Europos dalimi. Pavyzdžiui, daugybė turistų iš Kinijos atvyksta į Europą, turėdami Šengeno viziją, bet nesivargina gauti kitos vizos, kad galėtų atvykti pas mus. Tikiuosi, kad e, kažkada mes prisijungsime prie Šengeno erdvės, bet norėčiau paklausti, ar dabar yra kokiu nors galimybių palengventi judėjimą tarp Europos, e, Airijos ir Junktinės karalystės. Galbūt būtų galima išduoti dvi vizas kaip vieną paketą. Ačiū dabar ponas Udžijas. Ačiū. Bet prieš tai ponas Taylor. Ačiū, aš labai džiaugiuosi. Išgirdęs, pamatęs daugelį dalykų dokumente, kur buvo kalbama apie turizmo potencialą kaip priemonę atgaivinti mūsų žlugusias ekonomikas. Kaip tik šiandien buvo paskelbta ataskaita apie naujausią Junktinės karalystės nacionalinį parką, e, Saldales parką, jis yra Anglijos pietuose ir iki šiol turistai išleisdavo 465 e, milijonus e, svarų per metus. E, šiame sektorijoje yra 8200 darbo vietų. Ir pas mus apsilankė 450 milijonai turistų. Taigi reikia siekti didinti pajamas iš turizmo ir tai reikėtų daryti sutelkiant dėmesį į mažas ir vidutinės įmonės. Tai yra tos įmonės, kurios sugeba parduoti unikales Europos savybės, tai yra kultūrinės, istorinės, pramoninės, istorinio, kultūrinio, pramoninio ir kitokio paveldo savybės. Kalbant apie ekoturizmą, dviračių e, tinklai, e, dviračių takai, Eurovelo, kiti, taip pat e, pešiųjų takai, kurie galbūt galėtų būti derinami su kitais e, hobiais. Tarkim, tai labai tiktų vyresnio amžiaus turistams. Jie galėtų pasivaikščiojimus, keliones pešiomis derinti su savo kitais hobiais, pavyzdžiui, tapyba ar maisto gaminimu. Taigi, manau, kad maž, mažos ir vidutinės įmonės šiuose srityse turi labai daug galimybių ir aš norėčiau pas, paprašyti jūsų daryti viską, kad būtų paskatintas šios srities augimas, kad kada nors ateityje šiam komitetui galėčiau pasakyti, kad Saudans nacionalinėme parke turizmu, turistų išleidžiamos e, lėšos e, padidėjo galbūt net dvigubai. Ačiū, dabar kolega Učijas, po to Jala Sender. Grazie, Karlo, <clears throat> grazie, prezident, komisario, eh, viceprezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū. Gerbiamas komisijos vicepirmininkė, ačiū už tai, kad atvykote, ačiū už jūsų pristatymą. Pasistengsiu kalbėti trumpai, nes e, tikrai nelengva kalbėti Galbūt paskutiniam aš iš tikrųjų dar pasigilinau į programą ir manau, kad ji yra tikrai labai puikiai parengta, vis dar, vis dar išsaugojusi savo aktualumą, bet laiko terminai planuojant yra lygiai tiek pat svarbus kaip ir patys tikslai, nes bėgant laikui kai kurie tikslai, pavyzdžiui, gal tampa nebe tokie svarbus, net nebėra reikalo jų siekti. Bet, aišku, kurti naujas darbo vietas, didinti apyvartą reikia ir dėl to turėtumėm ir šiek tiek sparčiau dirbti įgyvendinami programos aspektus. Po metų, pavyzdžiui, laikotarpio būtų tikrai įdomu išgirsti daugiau apie 21 tos pasiūlytos priemonės įgyvendinimą. Tiesiog norėtųsi matyti, kiek ką pavyko pasiekti. Ir kaip, pavyzdžiui, yra laikomasi turizm, turizmo statistikos, domenų reformos kartais tiesiog ne visada yra prieinami tie reikiami duomenys. Pavyzdžiui, Italijoje būta taip, kai kai kurie regionai pateikdavo 2012 metų naujausius duomenis, o kiti vis dar tuos pačius 2010 metų skaičius pateikdavo. O naudotis pasenusiais duomenimis be abejo, kad visiškai netikslinga. Uh, Taigi reikia patikimų duomenų, kurie leistų atitinkamai patikimai ir planus renkti. Todėl turėtumėm dirbti veiksmingiau, taip pat ir numatydami tas apskrito stalo diskusijas įvairiomis temomis, laiko organizuoti jas. Na ir dar dėl sezoniškumo aspekto dar paminėsiu kai kurias pastabas to susijusias, kurios gal kiek pagelbės. Iš tikrųjų, reikėtų galvoti apie sąsajų kūrimą. Dar ir su kitomis temomis. Dėl to, kad nėra viskas susiję vien tik tai su, su pačiu E, judumu ar su transportu, reikia investuoti į inovatyves e, technologijas, į kitus dalykus ir visai galėčiau įsivaizduoti tokią platformą sukurtą, kuria būtų siekiama pasiūlą ir paklausą priderinti ar suderinti, nepaisant skirtingų sezonų. Nors be abejo labai svarbu nepamiršti ir testinumo aspekto, net ir galvojant apie darbuotojų šios ryties rengimą. Reikėtų dar pasigilinti į sezoniškumo problemas ir bandyti kiek įmanoma labiau tą sezoniškumo aspektą stengtis pašalinti. Pone Jelasander, ačiū ponė pirmininkė. Aš taip pat prisijungsiu prie padėkos ir sveikinimo žodžių šiai iniciatyvai, kurios imatės turizmo srityje. Ir tie žodžiai adresuojame, aišku, tiek pranešėjai, tiek ir komisijos pirmininko pavaduotojai. Labai svarbu yra įvertinti tinkamai turizmo sektoriaus vietą bendrame ES ekonomikos kontekste. Iš tikrųjų, turizmas čia labai reikšmingas rytis ir pavyzdžiui, jeigu ir turėsime daugiametės finansinės programos diskusijų kontekstą, tai kyla klausimas, kaip užtikrinti tai, kad turizmas kaip pramonės tam tikras sektorius ES būtų tinkamai skatinamas ir kad e, taptų e, priemonė išbristi iš krizės, kad, kad būtų tam tikras augimo skatinimo variklis. Nes tikrai nemažai kas priklauso nuo turizmo sektoriaus. Ir e, be to šiame sektorėje dirba daug jaunimo, daug vyresnio amžiaus žmonių su juo susiję, ar taip pat iš labiau pažeidžiamų vietovių kilę žmonės, tai gali būti, kurie nukenčia dėl netinkamos turizmo politikos. Ir aš manyčiau, kad turizmas galėtų tapti tokiu antikriziniu varikliu. Taigi kaip tinkamai išnaudoti, kad jis taptų priemonę kurti naujas darbo vietas ir kovoti su nedarbo problema, bei kaip sukurti daugiau pridėtinės vertės. Be abejo, turistų, kurių sulaukiamas skaičius, daro įtaką daugeliu ir kitų sričių. Tą mes labai uh, skaudžiai pajutome ir, ir Ispanijoje. Ir įmonės įvairios su, tuo, su tais pokyčiais susijusios, kai kurios priverstos e, keltis kitur ir daug kitų dar problemų papildomų kyla. Be abejo, duomenų patikimumas irgi e, turėtų būti užtikrinamas ir visa infrastruktūra, e, transporto sritis, taip pat apgyvendinimo paslaugos ir kiti dalykai neturėtų būti pamirštama. Pastatai renovuojami turėtų būti ir taip toliau ir panašiai. E, dar pabaigai klausimas ar, ar, ar pasiūlymas dėl to, kad gal reikėtų pabandyti rasti analogą Erasmus programai e, turizmo srityje, vadinkime, kažkokią panašią programą įvesti. Mes juk sakome, esame suvienyti įvairovėje, ar, ar kad esame tiesiog suvienyta įvairovė, tai tas pasakytina tikriausiai ir apie kulinarijos kultūros sritį, apie kitas, nežinau kaip kitose šalise. Bet vis dėlto mes e, jaučiame dar taip pat ir tam tikrus istorijos atgarsus, juk e, kiekvienoje šalyje tas atsispindi net ir Hollywoodo filmų pastatymuose. Tai gal ir iš to kampo pažiūrėkime. Pavyzdžiui, amerikiečiams tai gali būti tikrai svarbus aspektas, tas istorinis kontekstas Europos. Ponas Kūn, ačiū. Pone pirmininkė, ačiū komisijos vicepirmininkui už šią iniciatyvą ir jos pristatymą. Nekalbėsiu apie jokius turistinius objektus Europos, bet apie skaičius. BVP Europos Sąjungos. 500 milijonų žmonių e, tūkstančių sukūriamas BVP e, yra 12 bilijonų e, eurų. Bet e, jeigu pasižiūrėsime dar į taip pat e, išlaidų sumas e, keliaujant, tai galime pasakyti, kad jos sudaro kaip tik tiek, kiek jau ir uždirba ar, ar generuoja to BVP mūsų piliečiai. Taigi čia net nereikia jokių papildomų pastangų gal dėti į tai. Indija, Seišeliai, Naujoji Zelandija, Australija, visos re, šalis reklamuojasi įvairiais patraukliais objektais, e, bando pritraukti turistus iš Europos ir tada tie pinigai keliauja iš mūsų ekonomikos būtent į tas šalis. Man atrodo, joks amerikietis nesugalvotų atvykti į Europą vien tam, kad paslidinėtų arba nenuspręs atvažiuoti panardyti uh, kur nors raudonojoje jūroje. Tai esame tikrai patrauklus iš tikrųjų regionas, bet nesugebame gal visų tų galimų turistų pritraukti. E, Berlyne vyksta turizmo mūgė, pati svarbiausia pasaulyje. Joje taip pat lankiausi ir, ir, ir, ir pagalvojau, kad visi tikriausiai susidurėm su tą pačią situaciją, kad e, kiekvienas galvoja tik apie savo kiemą, bet visą tai suvesti į vieną ir, ir, ir bendromis išgalėmis veikti. To nėra, man ta mintis kilo ten tiesiog bebūnant. Tai Galbūt apie tokią pridėtinę vertę pasvarstykime ir palikime tos pinigus, kuriuos uždirbame namuose. Atostogaukime čia. Ačiū, Werneri. Dabar sunkia užduotis komisijos vicepirmininkui sureaguoti į tuos klausimus, kurie buvo užduoti. Ačiū, Karlo. Visų pirma, norėčiau mm, padaryti politinę tokią pastabą. Atrodo, kad visą tai, ką visi parlamentarai sakė, aiškiai pademonstruoja, mm, kaip suprantama, kad turizmas yra labai svarbus elementas, kuris gali padėti mūsų visuomenėms aukti, išbristi iš krizės, užtikrinti perspektyvą jaunimui. čia, man atrodo, komisijos ir parlamento yra bendra pozicija ir ji leis mums užsitikrinti apčiuopiamus tikslus. Visų pirma, politikos rytyje ir aš manau, kad dar per šį parlamento ir komisijos mandatą tai galima padaryti. Kaip panė Janela Sender mums priminė, tikrai nėra lengva užtikrinti, kad turizmas taptų pramonės ekonomikos politikos centre. Bet žinoma, kalbant apie Europos reindustrializaciją, tai turizmas yra labai svarbi šaka ir turime įtikinti valstybės narės, kurios nuolat nerimauja dėl galių praradimo, tas pats pasakytina yra apie regionus, niekas nenori prarasti savo prerogatyvų, savo galių. E, vis tik tai e, reikia įsitikinti ir, ir sudėtinga iš pradžio buvo net organizuoti sutikimus europinių lygmenių, e, kad turizmo ministrai susirinktų bet e, palaipsniui ministrai įsitraukė, visas platus tinklas buvo sukurtas ir pradėta nuo bandomųjų projektų su 50 tūkstančių turistų pavyzdžiui. Buvo sutelktas dėmesys į Latino Ameriką. Kodėl? Todėl, kad ten yra milijonai žmonių, Mm, ispanų, italų, portugalų kilmės žmonių ir kaip ponas Higgins mums priminė, Amerikoje yra daug airių kilmės žmonių. Pavyzdžiui, naujasis popiežius iš Argentinos mums irgi priminė turbūt apie tai, kad vis tik tai iš Europos yra daugumos jų protėviai kilę. Ir su Santiago aną dieną kal... sėdėjom restorane, kalbėjomės, o štai vokiečiai netoli sėdi. Tačiau paaiškėjo, kad. A, Tai kad tai yra vokiečių kilmės, vietiniai gyventojai, seniausiai gyvenantis ten. Taigi svarbu, aišku, plėtoti štai tokius ryšius. Arba pažiūrėkime, pavyzdžiui, kas vyksta kitose pasaulio vietose reikia, pavyzdžiui, galvoti apie mūsų produktų, kas su mūsų produktais vyksta ten. Aišku, visuomet, kai kalbi to krašto kalba, yra daug lengviau bendrauti. Ir aš manau, kad jeigu šis bandomasis projektas duos tikrai gerą rezultatą, bus galima galvoti ir apie kitas šalis. Uh, Mes norime, kad vis daugiau ir daugiau turistų iš kitų pasaulio kampelio atvyktų į Europą. Aišku, yra ir Europos turistų vykstančių į kitus pasaulio kraštus. Kaip ponas Kun sakė, taip reikia plėtoti visą turizmo sektorių. Visi projektai yra labai svarbus. Taip pat ir, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonėms skirti projektai, kalipso, plus paminėta buvo teminis turizmas, religiniai maršrutai. Įvairios visos tos galimybės galėtų paskatinti europiečių turistinę veiklą Europoje. Ir ponas Kun vėlgi apie tai kalbėjo, labai svarbu, kad mm, europiečiai keliautų po Europą, nes tikrai yra daug ką čia pamatyti ir būtent tokie mainai būtų labai svarbus. Taip pat ir, pavyzdžiui, europinėms avialinijoms. Paminėčiau Lufthansa, kitas europinės avialinijas – Ir Taip pat, pavyzdžiui, ir per tuos ryšius su Latino Amerikos valstybėmis mūsų europinės avialinijos taip pat sudaro sutarimus ir joms yra naudinga tokia veikla. Dabar dėl to, kas yra nuveikta iki dabar, ponai Udžias atsakau, kiekvienais metais balandžio mėnesį atsiunčiu jums raštą, kur ap apžvelgiama visa situacija įvairiose turizmo sektoriuose. Ir pagal visas mano kompetencijas yra pateikiama ataskaita. Aišku, laikotarpio vidurio analizė yra labai svarbi turizmo kontekste, pavyzdžiui, tų 20 vieno e, žymaus punkto įvertinimas ir lapkričio 17-18 dienomis Vilniuje, kuomet Lietuva perims pirmininkavimą, įvyks um, tokia svarbi konferencija. Um, toliau pono Higgins jau nebematau, bet jis uždavė klausimą, kuris labai svarbus. Mes italai uh, taip teisingai uh, esam įpratę labai greitai kalbėti ir galbūt ne visuomet um, lengva mūsų klausytis ar mus versti. Uh, Tai aš gal pabandysiu kalbėti kiek lėčiau, bet ką norėčiau pasakyti, yra tai, kad reglamento dėl kokybės ženklo pasiūlymas. Štai ponas Higgins ateina, tai aš palauksiu, kol jis atsisės į savo vietą. Taigi, kaip aš jau minėjau, galvojama apie Europos kokybės ženklo, kokybės etiketės mm, dokumentą ir jau tarp tarnybų yra derinamas projektas. Balandžio gegužės mėnesį turėtumėm jau mm, kolegoms pateikti pasiūlymus, paderinti juos ir po to iš karto, žinoma, tas projektas atkeliaus į parlamentą. jeigu būtų įmanoma šį teisėkūrinį pasiūlymą patvirtinti pirmojo svarstymu, tai būtų puikia situacija ir aš labai tikiuosi, kad taip ir bus. Kaip ponė Foster sakė, turime įtikinti turistus, kurie atvyksta iš toli, kad jie neaplenktų Europos. Mm, turime daugiau informacijos teikti apie tai, kokias viešbučių paslaugas teikiame, kad mm, turistams būtų lengviau pasirinkti, kokią vietą jie norėtų aplankyti. Nes taip tiesa, pavyzdžiui, mm, koks Kinijos pilietis, kuris atvy... ar Japonijos pilietis, kuris pirmąjį atvyksta Europą, galbūt tikrai netiek susigaudo, kur kas yra ir reikėtų tos platesnės informacijos. O ta mm, europinė kokybės e, etiketė būtų labai svarbi. Čia jinai tikrai nepakeistų e, nacionalinių ženklinimo sistemų. Tai būtų tarsi e, skėtinė etiketė, kuri apriektų kitą kitus ženklin, kitas ženklinimo sistemas ir padėtų geriau suprasti, kokią kokio tipo tai yra paslauga. Tai būtų toks tarsi bendras vardiklis, tarsi toks minimumas, kuris um, atspindėtų europinės realybės ir užsienio turistams garantuotų labai aišku kokybės lygį. E, toliau kalbant dar apie politikos priemonės, reikėtų pasakyti, kad uh, Būtina turėti omenyje visuomet ekonominius aspektus. Aišku, tai ne visuomet yra lengva padaryti gal parlamente, bet komisija lygiai taip pat ne visuomet yra lengva uh, pavyzdžiui, kosme pro, projekte įterpti turizmo elementus, nes, na, buvo labai daug norinčių išlaikyti subsidiarumo principą. Ir aš noriu priminti, kad subsidiarumo principas yra vienas iš esminių mūsų ES um, vertybių, pagrindinių principų. Bet reikia nepamiršti europinės pridėtinės vertės. Aišku, europinė pridėtinė vertė nereiškia, kad bus visiškai atsisakoma subsidarumo principo. Um, Tiesiog reikia galvoti apie tai, kaip skatinti turizmą, kaip pritraukti turistų srautus ir kaip būtent sukurti tą europinę pridėtinę vertę šio požiūriu. Dabar kalbant apie lėšų panaudojimą, Panas Fidanza pirmasis apie tai užsiminė, kalbėdamas apie biudžetą, kuriuo disponuojame šios rytyje. Taigi 2012 metais um, paskelbėme konkursą, kad būtų parengtas visas aiškus planas, kelio gairių planas, kuris leistų įvertinti um, turizmo sektoriaus paslaugų teikėjų apmokymą, kad būtų galima pasinaudoti pažangę praktiką šią srityje, um, kad būtų galima ir MVI įtraukti ir, ir padidinti turizmo paslaugų prieinamumą. Ir Čia jau turime pirmų rezultatų, kur galime pasidžiaugti bendradarbiavimu su um, operatoriais, vietos valdžia, su tais, kurie plėtojo kompetencijas šioje srityje. Tikrai uh, Labai svarbus yra čia būtent prieinamumo žmonėms su negale aspektas. Ir čia mokymas yra įtin aktualus klausimas. Mes stengsime skatinti um, naujoviškos praktikos dėgymą tam, kad um, šios ryties paslaugos būtų tvaresnės ir prieinamesnės. Čia galvojame ir apie komisijos komunikatą, mes galvojame ir apie seminarų įvairių renginių e, šioje srityje organizavimą. Taigi, toliau kalbant dar apie Europos kokybės e, e, ženklinimą, tai aš jau minėjau, kad tai būtų Europinė pridėtinė vertė sukurta. Ir čia kalbant apie Degrandės klausimą dėl Kalipso, 2009 metais buvo e, nu, keturios pagrindinės grupės tokios apibrieštos ir mes kreipėmės į ekspertus, kad būtų galima paaiš, pagalvoti, kaip išplėsti um, socialinį turizmą. 20 valstybių narių buvo įvairūs renginiai organizuoti, kalbant apie šią tematiką Pavyzdžiui, Lenkijoje, Rumunijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, kitose valstybėse buvo atitinkamų renginių ir buvo pakviesta paskelbtas konkursas, kad būtų siūlomi projektai, kurie skatintų mainus tarp europinių valstybių. Ir čia m, mm, tikrai šios sektoriaus operatoriai išsakė didžiulę paramą ir aktyviai dalyvavo. 29 valstybės dalyvavo šio, e, įgyvenant tokius projektus. Ir dabar visa platforma yra sukurta, nuo 2013 metų birželio jį pradės veikti. Čia e, STI projekto kontekste bus įgyvendinama ši veikla. Tai yra socialinio turizmo paslaugų teikėjų, operatorių toks projektas bus ir nacionalinis konsorciumas atsakingas už Kalipso platformą ir yra numatyti renginiai Briuselėje gegužės viduryje šiais metais jau. Toliau biudžetiniai klausimai. Tas 131 milijonas Pono Danelis klausimas dėl pakrančių turizmo. Tai vienas iš tų mūsų veiksmų plano 21 punktų. Ir jau dirbame šio klausimu su e, Damanaki ir ketiname konkretizuoti tą iniciatyvą. Jau lakučio mėnesį iniciatyva turėtų būti komisijos patvirtinta. Toliau. Direktyva dėl kelionių paketų. Čia būtų ne mano kompetencija, čia būtų komisarės Reding kompetencija ir, man atrodo, gal tik tai iki vasaros pabaigos bus galima tikėtis patvirtinimo. Toliau. Čia apie kitus klausimus jau kalbėjau. Taip, dar norėjau pasakyti, kad um, gerbiamų parlamentarų išsakytos mintis tikrai mūsų buvo pasižymėtos. Mano komanda viską užfiksavo. Ir tikrai kalbant apie, pavyzdžiui, apie Azorus, Madeirą, kitas tokias tolesnės, atokesnės turistinės vietas. Tai turiu pasakyti, pažiūrėjau, na savaitę susitikau su parlamentarais būtent iš šio periferinio regiono ir pakviečiau juos su mano generalinio direktorato tarnybomis palaikyti glaudesnį ryšį yra už periferinius regionus atsaking, atsakingos tarnybos, generalinis direktoratas, kuris čia Briuselėje rūpinasi tais klausimais. Tai aš dabar labai lauksiu Azorų ir Madeiros atstovų minčių, pasiūlymų, kad būtų galima toliau žengti šioje srityje taip pat. Pone Foster taip dar teiravosi dėl tam tikrų normų. Turime reglamentą dėl europinių normų plėtojimo paslaugų srityje. Mm, jo tikslas yra tvirtinti paslaugų teikimo normas įvairiose kategorijose ir uh, Akivaizdu, aišku, kad reikėtų kelti klausimą, ar reikėtų tokių normų ir e, turizmo paslaugų teikimo srityje. Aišku, kiekviena valstybė yra skirtinga, tačiau ar būtų galima kažkiek standartizuoti paslaugų teikimą, kad e, turistų pasitenkinimo jausmas irgi būtų standartizuotas. Nežinau, ar tai bus lengva pasiekti, tačiau tikiuosi, kad euro, europinis kokybės ženklas šią srityje e, tikrai pasitarnaus. E, taip, kultūros paveldas ir pramoninis paveldas. Žinau, kad mm, pirmininkui Brian Simpson labai aktuali šis rytis, visi tie projektai, kurie yra rengiami su Europos taryba, pavyzdžiui, yra labai svarbus. Čia, aišku, reikia derinti klausimus, tos bendrai gyveninti, koordinuojant klausimus kartu su Europos taryba, gal, nubrėžiant ir maršrutus, ir valdymo aspektus stiprinant, ir paskui tą prekinį ženklą plėtojant. Aišku, įvairių yra problemų, bet sprendžiami šie klausimai ir tikrai labai daug dirbama plėtojant šios paveldo maršrutus ir 500 šimtai tūkstančių eurų yra skirti šiems klausimams, bet aišku, apmokymai čia būtų labai svarbus elementas. Ir čia kalbėčiau ne vien tik tai apie turizmo sektorių, kalbėčiau apie mm, visą pramoninę politiką šią srityje. Ir mano veiksmų plano mm, dėl įmonių pirmasis e, punktas būtent ir yra skirtas mokymo elementams. Siūlau valstybėms narėms į savo mokyklinės programas paskutiniais mokslo metais įtraukti kursą, kuris ugdytų verslumą, kad jaunimas būtų parengtas tapti vadybininkais, įmonių vadovais, nes galvojame, kad iš tikrųjų tai yra labai naudingas dalykas. Pastebėjome, kad tose valstybės narėse, kur yra tokie mokymo kursai, kur galima atlikti ir stažuotę įmonė, tikrai e, sustiprinamas verslumo jausmas ir, ir tikrai mm, vadybininkų sektorius yra daug stipresnis, o tai itin aktualu turizmo sektoriai. Ar aš esu atsakingas už pramonę ir turizmą ir visuomet kartoju tą pačią frazę, bet man atrodo, kad tai yra labai svarbu. Laikai pasikeitė ir seniau buvo tie maži viešbutukai, kur um, mama kepdavo blynus, tėtis neždavo lagaminus ir taip toliau. Man atrodo, ta era jau praėjo, dabar atėjo kitokie laikai, reikėtų galvoti apie konkurencingesnį modelį Europoje. Uh, Turkijoje, Afrikoje, vidurio rytuose pastebime, kad turistinės įmonės labai auga ir darosi vis konkurencingesnės. Tad turėtumėm to paties siekti ir pas mus. Reikėtų, kad mūsų pramonės industrija būtų daug konkurencingesnė, tad apmokymas yra labai svarbus. Apmokymas ir kokybė - pagrindiniai ramščiai. Tai yra taip pat ir ES vizitinė kortelė. Gražus viešbučiai Europoje su mm, europietišku personalu, europiečiais vadybininkais galėtų būti puikia vizitinė kortelė Singapūrui ant Šanhajui, pavyzdžiui. kurie ieško aukštos kokybės produktų. Aš Tuo klausimu jau nekartą kalbėjau taip pat ir aukšto lygio grupėje, kuri yra sudaryta komisijoje, kurios darbas yra būtent galvoti apie uh, aukštesnės kategorijos, tarsi paslaugų plėtojimą, kuris būtų skirt, tokių paslaugų, kurios būtų skirtos ne vien tik tai turtingiesiems. Labai svarbu galvoti būtent apie tai, kad augant bendrai, bendrai visam sektoriui auga taip pat labai ir um, būtent liukso paslaugų um, pardavimas ir tas. Um, europinių liukso paslaugų tiekimas yra labai uh, patrauklus uh, užsienio turistams ir jie tikrai yra linkę atvykti į Europą, kadangi būtent Europoje, Europa yra tokių liukso paslaugų kilmės vieta, tai yra labai svarbu. Aš esu tikras, kaip ir ponė Foster e, pasakė, kad stambus renginiai yra puikia proga pritraukti e, turistus pritraukti ir užsienio turistus, bet taip pat ir europinius turistus. Pavyzdžiui, kalbėjome ir apie olimpinės žaidynės ir um, Expo parodas, pavyzdžiui, kad ir Kinijoje įvykusi paroda buvo puikia proga patraukti turistus Ir tai Mil Milanui, Italijai ir visai Europai tai tokie renginiai, pavyzdžiui, yra svarbus ir todėl um, labai svarbu yra dalyvauti, kad ir, pavyzdžiui, Milano parodoje, kad um, turizmo paslaugas būtų galima reklamuoti, kad aiškiai būtų matoma, kad ir e, Vengrijoje, ir Vokietijoje, ir kitur, kad pavyzdžiui Milanas turi du tarptautinius oro uostus, tad lengva atvykti, išvykti iš Milano, lengva um, aplankyti Milaną, lengva po to iš jo nuvykti bet kurį kitą um, Europos. Uh, paskirties tašką. Taip, kalbėjote apie karalienę Elžbietą. Nebuvau pakviestas tiesa į jubiliejų, bet jeigu būčiau pakviestas į Bekingemo rūmus, tai tikrai galėčiau pabrėžti tai, kad um, turizmas labai svarbus Europai Aišku, kai Baroso kažkur tai vyksta, tai taip atgarsiai aidai nuskamba žiniasklaidoje, bet e, aišku, gal tai nėra vienintelis, vienintelis sprendimas, bet Na, jeigu jau kalbam apie Didžiąją Britaniją, tai tikrai labai priimčiau kvietimą apsilankyti Bekingemo rūmose. Uh, Na, bet kokiu atveju tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus, bet ir mano generalinis direktoratas yra visuomet pasirengęs atsakyti į jūsų tolesnius klausimus. Um, Pone Fidanza, pone Danelis, turiu Jums pasakyti, kad turime darbo grupę, kuri apjungia stambiausias telekomunikacijų, informacijos ir kitas įmonės. Ir mes dirbame kartu visi, stengdamėsi stiprinti mano minėtą platformą. Uh, Ir tik vieną dalyką dar pridurčiau dėl to, ką pasakė ponas Kūn. Yra mm, organizuojama visai eilė įvairiausių renginių pasaulio. Taip tiesa, aš daug keliauju ir mm, į visus keturis pasaulio kraštus vykstu dažnai, bet na, reikia pasakyti, kad mm, pas jūs e, buvo labai šalta vakarė neauti, turiu pasakyti. Bet turiu pasakyti, kad tikrai uh, galvojame ir apie tokias šalis kai, kur, kaip Graikija, Portugalija, kurios o, susiduria su rimtesnėmis problemomis ir, ir apie Kiprą taip pat. Ir labai dažnai tikrai organizuojame keliones ne vien tik tai po įvairias pasaulio šalis, bet ir, ir po šias šalis, kad būtent galėtumėm paskatinti turizmą. Ir su Rusija, pavyzdžiui, palaikome glaudžius ryšius taip pat. Ir, Pavyzdžiui, manęs buvo parašyta pakviesti uh, pramonininkus, atstovaujančius turizmo sektoriui. Kad Ir akivaizdu, kad taip, lėšų yra nemažai, bet labai svarbu, kad kažkas imtųsi vadovaujamo vaidmens, kad kažkas kaip geras vadybininkas or, tą visą muziką organizuotų ir kad, kad tikrai būtų galima paskatinti tą veiklą. Pone Ashton irgi mm, daug keliauja ir mes būtent kalbame apie turizmo plėtotę e, su bendrų įmonių vadovais taip pat apie tai kalbame ir, pavyzdžiui, situacija dabar Šiaurės Afrikoje, po truputėlį rimsta situacija ir mes galvojame, kad būtų galima daugiau vėl kruizinių kelionių organizuoti tame regione, pavyzdžiui. Taigi Labai svarbu, kad tie turistai kurie atvyko pas mus, todėl kad jie nenorėjo vykti į Šiaurės Afriką tuo metu, kai ten buvo neramumai, kad, kad jie turėtų galimybę, pavyzdžiui, tokios bendros įmonės, kuri apimtų Viduržymė jūros regioną įvairioje veikloje dalyvauti. Uh, Bet lygiai taip pat galima galvoti e, apie kruizus ir šiaurėje, pavyzdžiui, palei Norvegiją, galima plėtoti e, kruizinę veiklą, irgi galvoti apie tokias bendras įmonės. Uh, Taigi, bendra veikla. Taigi, jeigu jūs galvojate, kad dar į kažkokį tai svarbų klausimą neatsakiau, tai aš melai dar atsakyčiau, o bendrai tikrai labai noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte mane, kad e, išklausėte manęs ir uždavėte tiek daug klausimų. Ačiū Jums. Dėkuoju komisijos nariui už tokius išsamius atsakymus. Ar kas nors dar norėtų? jeigu kas nors dar norėtų gauti daugiau informacijos, galbūt e, galėtų susisiekti su komisijos nario darbuotojais. Taigi ačiū, kad skirėte mums laiko. Paprašysiu jūsų darbuotojų pateikti mums dokumentų ir kai kuriuos atsakymus į klausimus, nes mūsų darbuotojams nepavyko užsirašyti tų greitai pateiktų atsakymų. Taigi taip pat pasinaudosime jūsų pasiūlymų ir paprašysime daugiau statistikos. Remdamėsi tais dokumentais, kurie buvo patvirtinti prieš dviejus metus. Toliau kalbant apie mūsų darbo grupės darbą. Ponas Simpsonas sakė, kad iš karto po Velykinių atostogų turime pradėti dirbti sparčiau, pradėti nagrinėti atskiras temas, įtraukdami suinteresuotusius asmenis. Jūs, žinoma, visada esate laukiamas svečias mūsų komitete. Manau, labai naudinga būtų, jeigu darbo grupė pasigilintų į konkretesnius klausimus ir įtrauktų platesnį ekspertų ratą. Būtent apie tai mes ir kalbėsime su mūsų pirmininku po Velikinio atostogų. Ačiū, posėdis baigtas, visiems linksmų Velykų.